Pradedame regionų plėtros komiteto posėdį. Jis vyks šiandien po pietų bei rytoj iš ryto ir po pietų. Pradėsime nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Ar galime ją patvirtinti? Ar kas nors norėtų ką nors pakomentuoti? Paskutinė minutė atsirado pakeitimų darbo tvarkėje, bet kaip supratome, jie visiems priimtini. Toliau, pagal darbo tvarkę posėdžių įvykusių rugsėjo 3 ir rugsėjo 13 protokolų tvirtinimas protokolai rugsėjo 3 ir rugsėjo 13 posėdžių yra paskelbti internete, kaip visada. Ir siūlau, kaip įprastai, jeigu niekas nepaprieštaraus tiems protokolams šiame posėdėje, laikysime juos patvirtintais. Niekas neturi jokių pastabų, ačiū. Toliau pagal darbo tvarkę pirmininkės pranešimai. Turiu vieną pranešimą. Noriu Jūs informuoti apie tai, kad įvyko e, komitetų pirmininkų e, suigos susitikimas su komisijos narių kolegija. Tas susitikimas vyko spalio antrąją Strasbūre. Paprastai kiekvienų metų spalio mėnesį įvyksta, vyksta susitikimai su komisijos nariais, kuriuose aptarėme kit, me, kitų metų e, komisijos veiklos programą. Šiais metais toks susitikimas įvyko spalio antrąją Strasbūre. Įvyko penki susitikimai tarp skirtingų komi, pirmininkų ir komisijos narių, atitinkamai pagal e, teminis sritis. Draugės su komisijos nariu Dombrovskiu, draugė pirmininkavau posėdžiui skirtam sanglaudai ir vertybėms. Tame e, susitikime dalyvavo šeši komisijos nariai bei dešimt komitetų pirmininkų, atstovaujančių e, įvairiausias rytis. Buvo ponas Dombrovskis, ponas Katainen, švietimo komisijos narys, socialinių reikalų klausimų komisaras, taip pat komisijos narys atsakingas už įstatymo viršenybę. Ir vykusios diskusijos buvo labai įdomios. Po šių susitikimų plen, e, buvo plenarni, plenarnis susitikimas, kuriam pirmininkavo ponė Timmermans ir pon, e, ponas Timermans ir ponė Vykstrom ir visų įvykusių susitikimo atstovai e, pranešė apie susitikimų rezultatus. Savo ataskaitoje aš atkreipiu dėmesį į du politinius e, klausimus dabar yra labai svarbus laikas dėl to, kad komisija vėlavo pateikti savo pasiūlymus ir mes turime dirbti kiek įmanoma sparčiau ir kiek įmanoma našiau nes svarbu nepamiršti ir primamų sprendimų kokybės. Taip pat akcentavau, kad e, laiko bus dar mažiau po rinkimų. O Europos komisija po rinkimų bus atsakinga iš įvairius procesus ir turės e, išlikti aktyvi iki paskutinės savo kadencijos dienos, nes mes taip siekiame dirbti, išnaudojame visą laiką, kurį turime, kad priimtume tinkamus sprendimus. Komisija taip pat turėtų tai daryti iki pat savo kadencijos pabaigos kitų metų lakryčio mėnesį. Kita tema, kurią aš akcentavau, tai E, diskusijos dėl pasiūlymo dėl įstatymo viršenybės. Aš pabrėžiau, kad įstatymo viršenybė nėra kažkoks atskiras dalykas atsitas nuo ES priemonių ir programų skirtų skatinti investicijas, saugimą ir darbo vietas. E, tai e, absoliučiai būtina sistema ir pagrindas, kurioje mes dirbame ir, kurio, ir kurios pagalba mes užtikriname, užtikriname naudą Europos mastu. Investicijos ir jų susietumas su nauda Europos mastu turėtų būti savaime suprantamas dalykas ir nesunkiai suprantamas Europos piliečiams, ypač artėjančių rinkimų kontekste. Komisijos narė Kret Su taip pat dalyvavo tuose susitikimuose ir ji informavo visus, visų komitetų pirmininkus apie pateiktus pasiūlymus. Mums teko vaidmuo informuoti apie sudarytą darbo atvarkį ir apie pasiektą pažangą. Kaip viskas yra, iš tikrųjų mes dirbame sparčiai, judame priekin dėl pagrindinių uh, svarstomų pasiūlymų. Tai tiek apie įvykusi susitikimą. Nesvarstėme ateities veiklos programos, nes jokios programos 2019 ne, nematėme. Mm, manome, kad komisija toliau tęs pradėtus darbus ir komi, e, parlamentas visapusiškai palaikys komisiją, kad jos darbas būtų našesnis. Tai tiek apie vykusi susitikimą, o dabar Ketvirtasis, pagrindinis šiandienos darbo tvarkės punktas. Nusprendžiau beveik visą šiandienos popietės susitikimo laiką skirsti, skirti komisijos pasiūlymo dėl 2001-2007 metų 21-27 metų bendrųjų nuostatų reglamento, tai su daugiametė finansavimo programa susijęs teisėkuros pasiūlymas, e, numatantis pagrindinės taisyklės dėl būsimos sanglaudos politikos. Pirmasis E, keitimasis nuomonėmis su komisijos atstovais šią temą įvyko mūsų komitete birželio 20-ąją. Pranešėjai m, mm, dalyvavo parengiamuosiuose susitikimuose įvairiais klausimais su komisijos atstovais, taip pat specialistai dirbo. Visi dokumentai susijęs su šiais susitikimais, užrašai, komisijos narių parengtos prezentacijos, įvykusių diskusijų protokolai, apžvalgos, parengtos e, tyrimus rengiančių tarnybų buvo perduotos šešėliniams pranešėjams. Pranešėjai šią temą ponė Krel ir ponas Novakov pristatys pranešimo projektą šiandien. Suteiksime žodį pranešėjams, paskui šešėliniams pranešėjams bei kities, kitiems regionų plėtros komiteto nariams. Taipogi turėsime galimybę išklausyti regionų komiteto nuomonę. Mm, regionų komitetą atstovaus ponė Marini. Nežinau, jeigu ji bus dar e, posėdė, kai ateis laikas jai pasisakyti, nes ji turi nedaug laiko šiandien. Taip pat e, kalbės ir, yra ir ponas Dos Orid šiame posėdėje iš Ekosoko. Jis yra pranešėjęs šią temą savo institucijoje. Bus įdomu išgirsti Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonę. Taigi toks mūsų posėdžio planos. Šiandienos, o dabar žodis pranešėjai poniai Krell. Ačiū pirmininkė. Mm Pastarosios keletą savaičių buvo nelengvos. Rengėme pranešimą, siekdami jį parengti kiek įmanoma greičiau, padaryti pažangos ir laikytis numatyto termino gruodžio mėnesio, uh, E, balsavimo komitete, kad plenarnėme posėdėje balsuotume sausio mėnesį ir gautume įgaliojimus pradėti dėrybas. Noriu pabrėžti, kad tai labai svarbu, svarbu kad regionai e, kiek įmanoma anksčiau pateiktų pareiškimus dėl valdymo, dėl planų šioje srityje. Aš tikiuosi, kad ir parlamentas, ir kom, taryba e, Komisija pačiose busimuose darybose pare, parems mūsų sieki eiti priekin ir siekti pažangos. Taigi aš pradėsiu, o ponas Novakov aptars pagrindinius pakeitimus, kuriuos siūlome įtraukti į pranešimą. Kalbant apie struktūrinės politikos ateitį, svarbiausias pakeitimas, kurį siūlome komisijos pasiūlyme, Tai visose straipsniuose, kur į visus straipsnius, kur tai tinkama, įtraukėme EARFD fondo nuostatas. Kaip žinote, diskusijos šio klausimu buvo, įvyko, baigėsi pozityviai Bet kaip žinote, kad komisija išėmė tą fondą kaimo vietų. Žemės ūkio ir, ir kaimo vietovių plėtros fondą iš šio uh, teisės akto pasiūlymo. Mes norime, kad išliktų finansavimas kaimo vietovių plėtrai. Ir nusprendėme, kad e, nuostos dėl šios ties finansavimo turi išlikti uh, pirmajame ir antrajame ramstyje. Jeigu įsigilinsime į šio fondo veiklą, pamatysime, kad atsakomybė už tai tenka ne regioninių reikalų ministrams, bet žemės ūkio ministrams. Ir vienintelis skirtumas būtų štai koks. Visiems fondams galiotų tos pačios taisyklės ir būtų daug lengviau juos ar jas susijęti. ir mums nereikia. Mes kalbame ne tik apie paramą ūkininkams, bet apie e, pa, paramą finansavimą kaimo vietovių plėtrai. Manau, kad tai aktualus ir tinkamas pasiūlymas ir kad sulauksime atitinkamo palaikymo. Ir aš tikiuosi, kad tai bus e, tokia pozicija išsakys ir Žemės ūkio komitetas, ir plenarinis plenarinėje sesijoje parlamentas sausio mėnesį ir bus suteikti įgaliojimai dėrėtis. Pirmasis bendrų nuostatų reglamento projektas, kuomet komisija pateikė pasiūlymą, mes pradėjome jį nagrinėti, darydami prielaidą, kad bus atsižvelgta į viską, į ką reikia atsižvelgti. Todėl pateikėme nemažai pakeitimų būtent susijusių su šias rytimi, nes nemažai, reikia keisti, nema, reikia keisti nemažai straipsnių ir e, nuostatų, kad atrauktume ir fondą dėl žemės ūkio ir kaimo vietovių plėtros. Dar vienas e, pakeitimas, siūlymas dėl uh, dešimtojo straipsnio pakeitimo. Mes nenorime, kad būtų numatyta galimybė perkelti lėšas EU Invest programai. Invest EU programai. Kaip žinote, per paskutinį posėdį svarstėme šią temą ir įvyko karštos diskusijos. Aš paaiškinsiu, kodėl teikėme tokį pakeitimą. Kaip žinote, sanglaudos politika pagal komisijos pasiūlymą jai sumažintas 10 procentų finansavimas iš biudžeto ir tai liečia visas, beveik visas valstybės narės. Joms tektų dirbti labai griežto taupimo sąlygomis ateityje ir mes siūlome priboti tokius apkarpimus. Tačiau šiuo metu pateiktas pasiūlymas ir pasiūlyti nacionaliniai vokai reikštų, kad valstybės, valstybėms šioje srityje finansavimas apkarpamas 25 procentais, tik tai kelioms ne. Manau, kad turime kurti e, šio laikinę sanglaudos politiką, atsižvelgdami į šio laikinius iššūkius ir lėšas panaudoti ir, jas, ir pinigus leisti taip, kaip buvo numatyta. Dabar ne, pasigendame bendradarbiavimo tarp InvestEU ir struktūrinių fondų. Pagal omnibus e, tvirtimo procedūrą mes svarstėme šį klausimą praėjusiais metais, e, sus, užsitikrinome plačią paramą parlamente šiuo, šiam pasiūlymui. Svarbu, kad tos priemonės išliktų paprastos ir būtų galima jiems, kiek manoma, paprasčiau drauge panaudoti. Dėrybose su taryba bandėme išsiaiškinti, kur yra svarbiausios sąsajos. Pavyzdžiui, išsiaiškinau, kad Fondos EFRA ir InvestEU programas uh, galima užsitikrinti šimtaprocentinį finansavimą projektams. Tai svarbu valstybėms narėms, nes sunku, valstybėms narėms kartais sunku yra finansuoti savo dalį tu, e, tu, tuose projektuose, kurie yra finansuojami bendrai. Bet bandome liekantį e, liekačias biudžeto lėšas išlaikyti vienoje vietoje ir siūlome 10 milijonų eurų perkelti iš sanglaudos fondui numatytų lėšų į Connecting Europe e, priemonę, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Komisijos pasiūlyme šiek tiek stebina tai, kad sanglaudos fondas sumažintas 45 procentais. Bet e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai finansavimas e, numatytas tas pats, tačiau tai neproporcinga, nes paskutinį kartą komisija, kad ko, ko, buvo kalbama, kad infrastruktūros tinklų finansavimo projektas bus kitaip finansuojamas negu sanglaudos politika. Taigi tokie trys svarbiausi pakeitimai, kuriuos teikiame. Nenoriu užbėgti už akių visiems pakeitimams, nes ponas Novakov pristatys kai kuriuos iš jų. Kalbant apie tai, kas yra pozityvų komisijos pasiūlyme, yra bandymų supaprastinti procedūras. Tačiau mes siūlysime kitų pakeitimų, siekdami, kad supaprastinimo procesas būtų dar iškesnis, o audito rūmų ataskaitoje paskelbtoje praėjusią savaitę akcentuojama, kad klaidų kiekis sumažėjęs, norime, kad ir toliau ta tendencija išliktų. Ir toliau norime mm, auginti regionų ir valstybių paramą ir norime dar kai ką supaprastinti. Uh, Tikriausiai bus varstomas ir 15 straipsnis šio pasiūlymo ir sąsajos tarp sanglaudos politikos ir Europos semestro. E, taip pat e, naujos valstybėms, naujos valstybėms skirtos rekomendacijos. Veikiausiai kolegos turės daug komentarų šią temą. ir su šešėliniais pranešėjais ieškosime subalansuoto kompromiso. Dėl makroekonominių kriterijų e, antroje dalyje 15 straipsnio apie tai kalbama. Tai glaudžiai susijęs su priemonėmis, kurių imamasi, kai valstybės narės neįgyvendina makroekonomikai e, keliamų reikalavimų, kai neužtikrina reikalingų makroekonominių sąlygų, e, suspenduojami mokėjimai, tuo atveju, jeigu valstybė narė netinkamai tvarko ir panaudoja fondų lėšas. Ir tai apima daugybę atvejų, e, nu, kurie ne visada nušviečiami. Komisija apie tai e, kalba. mes pasiremėme parlamento parengta ekonominė apžvalga ir ekonominių kriterijų apžvalga ir parengėme pasiūlymą. Visų pirma, išnagrinėjome prievolę, prievolius dalį, atžiūrėjome į sanglaudos politiką ir vengėme taikyti sankcijas regionam kurie nevaidina svarbaus vaidmens bendrame valstybės valdyme. Norime panaudoti visas turimas priemonės, kad, pasi, kad užkirstume kelią situacijai, kuomet e, išieškomi jau atlikti mokėjimai. Pavyzdžiui, Europos socialinis fondas galėtų būti išimtis to, tokių sankcijų taikymui. Tokios sankcijos galėtų būti netaikomos šio, šio fondo lėšoms. Kol kas mūsų pra, dabartinėme pranešime tokių siūlymų dar nėra. Toliau dėl stambiausių, svarbiausių projektų ir komisijos pasiūlymo nuostatų. E, čia noriu paminėti omnibus procedūrą bei finansų reglamentą, finansinių nuostatų reglamentą. Manau, kad būtų naudinga valstybėms narėms, kad vėl atsirastų nuostatos dėl stambių, svarbių projektų ir atskiros procedūros galiotų tiems projektams, bet turime E, panagrinėti, kokios tos procedūros turėtų būti. Kaip ir dėl omnibus reglamento, manome, kad tai būtų geras pasiūlymas ir todėl mes vėl e, nesitraukėme nuostatas dėl svarbiausių, stambiausių projektų į, į šį pasiūlymą. Europos parlamentas vaidina svarbu vaidmenį Euro, e, Europos semestre, taip pat dėl makroekonominių sąlygų ir dėl taip pat programų kūrimo. Ir dabar norėčiau suteikti žodį kolegai, nes pabandame pasidalinti užduotimis. Šiame darbe ponas Novakov aktyviai dalyvavo darbe ir dabar žodis jam. Like... Labai ačiū. Norėčiau pirmiausia padėkoti už galimybę dirbti kartu su Konstanco. Tikrai buvo malonu dirbti šį darbą ir esu įstikinęs, kad mums pavyko pasiekti puikaus bendradarbiavimo rengiant tokį svarbų pranešimą. Iš tiesų, nesnei paminėjome 30-asias sanglaudos politikos metinės. Prieš 30 metų Europa buvo tik tai svajonė daugeliu valstybių narių. Aš tai žinau, nes aš gyvenau su tokia svajonė pats. Man buvo 15 metų, tuomet e, Europa tik tai buvo pavadinimas laikraštyje arba e, dalis žinių per televiziją ar e, vėlesnėse vakaro laidose. Šiandien Europoje jau šis tas daugiau. Tai yra jau toks jausmas, kad ji nebėra vien tik tai popierioje ar žiniuose. Daug žmonių, daug Europos piliečių kas rytą e, kelias veiksmingai šildomose namuose ES dėka arba e, vyksta į biurus naujais, naujomis gatvėmis. Taip, Europos pasiekimai. Arba jie dirba bendrovėse, kurias remia ES, arba jie yra sukūrę savo verslą su ES parama. Tai pasiekė sanglaudos politika. Tai yra tai, ko mes visi rėmėme visi ir dabar matome rezultatus. Turime šimto puslapių naują skyrių skirtą šios politikos tesiniui. Ir dabar mūsų eilė tiems, kurie rengia tą skyrių, apsispręsti, kaip mes toliau rašysime šią knygą, ar kaip biurokratai, ar kaip vizionieriai. Konstancija jau paminėjo kai kurios svarbiausius pakeitimus, kuriuos mes pateikėme. Ir esu įstikinęs, kad su jūsų parama galėsime sukurti dar geresnę poziciją trialogų metu. Taip, kai kurie pakeitimai reikalauja, numato didesnį finansavimą. Visas vokas padidėjo beveik 40 milijardų. Nes šis komitetas ir šis parlamentas jau daug, daug kartų yra pasakęs įvairiose dokumentuose, kalbose, klausimuose, kad nepaisant, kokie iššūkiai mūsų laukia, kokios iniciatyvos bekiltų, neturime apleisti tradicinių ir jau veiksmingomis įrodytų politikos ryčių. Ir be to, e, galiu pasakyti, kad anksčiau turėjome Junkerio planą, dabar jis vadinasi InvestEU. Taigi turėtume panaudoti sanglaudos politiką, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, horizontas programą ar dar kažką vėl ir vėl saugotis perkelimų tarp vienų ir kitų sričių nereiškia, kad reikia bijoti iniciatyvų, reikia ieškoti tvaraus būdo, kaip programas paremti, o ne jas išimti iš sanglaudos politikos. Todėl aš ir manau, kad tas pat, toks pat kofinansavimo išlaikymas, e, išlaikymas yra būtinas 80 procentų mažiau išsivyščiusiams regionams 70 e, procentų perėjimo laikotarpio ir 50 procentų labiau išsivyščiusiems regionams. Tai ne tik kalbų reikalas, tai turime daryti praktikoje, tuo tiki žmonės. Ir e, kol kalbu apie sanglaudos politikos panaudojimą, galinant kitas iniciatyvas, galiu pasakyti, kad aš pasakyčiau, kad tai būtų plytų iš vieno namo išėmimas ir jas panaudojimas statyti kitą namą. Tuomet turėsi du nelabai gražiai atrodančius namus. Taigi reikia ieškoti būdų, kaip tai išspręsti. Praėjusią kartą, kai pasakiau ne, vasaros pradžioje, dirbant su Konstanca, kad mums reikėtų parengti pranešimo projektą kurį būtų lengva paskaityti kaip laikraštį, galbūt galėtume eiti žingsnį toliau dar. Nes bent jau mano požiūriu supaprastinimas yra tai, ko neturėtume pamiršti bet kokią kainą, nes paramos gavėjai pirmiausia susiduria su taisyklėmis. Prašyti ES pinigų turi būti taip lengva, kaip ir užsakyti kavos. Bent jau taip pat suprantama, kaip kavos užsakyti kavinėje. Dažniausiai, e, kai aš tai paminėdavau per mūsų posėdžius, kai kalbėdavomės ir su ministrais atsakingais už regionų plėtrą, su ekspertais iš e, nuolatinės tarybių ir e, su paramos gavėjai, jie visada teikia tą patį reikalavimą ir tą patį prašymą, kad viskas būtų galima lengviau. Sukūrėme tokią padėtį, kuomet reikia labai daug laiko, kad viskas prastum. Pavyzdžiui, techninė parama. Techninė parama tai yra galimybė valstybės narėms apsispręsti, kiek jiems jos reikia ir kada. Taigi sukūrėme lankstesnius mechanizmus kiekvienai valstybei nariai apsispręsti, kiek iš bendro voko jiems reikia techniniai paramai ir kada. Be to, pamenu komisijos e, projektą ir džiaugiuosi, kad šiandien yra čia ir komisijos atstovų dėl pervedimų į InvestEU iki 5 procentų arba pateisinamais atvejais iki 100 procentų, jeigu valstybė narė taip nori. Iki šiol aš negaliu suprasti, ką reiškia gerai pagristais atvejai, atvejais. Ar mums reikia įrodymų, kad valstybė narė nepaukos sąnaudos politikos tokiu pagrindu, reikia čia daugiau informacijos. Na ir apskritai aš manau, kad mums pavyko pavykt, pavykti griežtą grafiką. Praėjusią kartą ta pati komanda turėjo daugiau laiko šį dokumentą parengti. Na ir aš tikiuosi, kad sulauksime ir geronoriškumo iš jūsų pusės dirbti kaip galima greičiau, bet taip pat ir dirbti veiksmingai, išlaikyti gerą pranešimo kokybę. Na ir aišku, mes būsime atviri jūsų komentarams ir nuomonėms. Ačiū. Palauk. Pa, pa, pa, ačiū. Tai ir buvo pranešėjų pasisakymai. Dabar ponia Tomašič kaip pirma iš šešėlinių pranešėjų. Ovim putem samo ću se osvrnuti na nekoliko Ačiū ponia pirmininkė. Aš norėčiau pakomentuoti keletą pranešėjų pasiūlymų kitus pasiūlymus pateiksiu kaip pakeitimus. Komisijos pasiūlymas planuoja mažesnį biudžetą sanglaudos politikai palyginti su ankstesniais septyneriais metais. Aš pritariu pranešėjų pasiūlymui padidinti bendrą sumą mažo 12 procentų, kad pasiektume tą patį lygmenį kaip ir praėjusį laikotarpį. Komisijos pasiūlymą iš ankstinis finansavimas e, reiškia, kad tai sumokama kasmet, taikomas e, nu, nuolatinis dydis 0,5 procentų. Ir e, daugiametėje finansavimo programoje reikia atsižvelgti į kylantį gyvenimo lygmenį. Aš sutinku su pranešėjais ir manau, kad negalima bausti vietos bendruomenį dėl to, kas yra nacionalinės ekonominės politikos trūkumai. Todėl aš manau, kad jeigu mūsų rekomendacijų dėl Europos semestro nebus paisoma, tik tai patvirtinti e, e, įsipareigojimai turėtų būti sulaikyti, o ne mokėjimai. Vidinio laikotarpio peržiūroje taip pat labai svarbus punktas, labai svarbus taškas anglodos politikoje, nes sąlygos per septynerius metus, aišku, visada keičiasi, tačiau remiantis ankstesnė patirtimi Europoje galime padaryti išvadą, kad ekonominės krizės yra viena svarbiausių priežasčių, kurios gali pateisinti sanglaudos politikos programų krypties pakeitimą. 14-20 metais bendrųjų nuostatų reglamente yra nuostatų, kurios numato ypatingas kontrolės priemonės dideliems projektams. Šių nuostatų naujame komisijos pasiūlyme nėra nes jie norėjo mažinti administracinę naštą. Dideli projektai reikalauja didel, ypatingo dėmesio, todėl svarbu gražinti supaprastintą taisyklių versiją dideliems projektams, e, numatant e, didesnę ribą. Ačiū, aš esu kita šelnė pranešėja. Alde frakcijos vardu norėčiau pristatyti nuomonę dėl teisėkuros projekto dėl bendrųjų nuostatų reglamento. Pirmiausia, noriu padėkoti abiems pranešėjams, poniai Krell ir Polui Novakov, už teisėkuros pranešimo parengimą dėl bendrųjų nuostatų reglamentų. Labai ačiū Jums už tokį greitą darbą ir šio labai svarbaus pranešimo patekimą. Noriu pateikti tokius komentarus dėl pranešimo projekto. Aš nekalbėsiu apie visas temas čia, nes dėl daugelio elementų mes rasime sprendimus ir kompromisus, bet norėčiau paminėti kai kurios tik tai dalykus. Pranešimo projekte yra keli svarbiausi elementai. Vienas iš jų e, tai yra pranešėjų gražinimas tam tikrų nuostatų, kad Žemės ūkio fondas kaimo plėtrai būtų įtrauktas. Iš principo aš pritariu tam, bet norėčiau pasakyti, kad labai svarbu visų pirma numatyti tinkamą koordinavimą ir koordinavimą ir bendradarbiavimą su Agri komitetu ir parengti bendrą abiejų komitetų poziciją. Nes vien tik tai e, to klausimo įtraukimas į bendrųjų nuostatų reglamentą be atitinkamo teksto Žemės ūkio fondo reglamente neduos e, norimo rezultato. Todėl būtina rasti e, tokį bendrą sprendimą. Manau, kad tinkamas koordinavimo mechanizmas turėtų būti komisijos sukurtas valstybėms narėmis, kad būtų užtikrintas papildomumas ir sinergija tarp veiksmų, kuriuos finansuoja sanglaudos politika ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Ateities e, teisėkuros programoje sutinkamais ryšiais su žemės ūkiu, miestais ir kalnuotomis vietovėmis. Nes jau turime parengę apie tai rezoliuciją, e, kur išdėsta regijų komiteto pozicija. Mūsų atsakomybė yra pabrėžti šį ryšį. Todėl bus labai svarbu koordinuoti e, visų priemonių taikymą šiose srityse ir tarp sričių. Antras svarbus elementas yra ryšio su Europos semestru ir struktūrinėmis reformomis išbraukimas. Tam aš griežtai prieštarauju. Aš manau, kad būtent tinkamos struktūrinės reformos, kurios atitiktų Europos semestro ciklą, gali maksimaliai pasiekti poveikio ir suteikti papildomos vertės, nu, panaudojant ES finansinę paramą ir fondus. Tikrai mes apie tai daug diskutavome regijų komitete ir žinote, kad mūsų pozicijos skiriasi. Bet šiuo atveju aš tikrai manau, kad, kad kai kalbame apie europinę pridėtinę vertę ir bandome apginti sanglaudos politiką, bandome ją modernizuoti, labai svarbu yra rasti veikiantį ryšį su reformų būtinybė, nes Yra daug valstybių narių, yra, kuriams reikia reformų ir mums reikia ryšio tarp reformų ir paramos struktūrinių priemonių pagalba. Nes dėja turime daug pavyzdžių, kad kai mes paremėm kažkokį projektą valstybėje narėje, kai ši parama gaunama be tų būtinų reformų įgyvendinimo nepasiekėme ne tik Europinės pridėtinės vertės, ne, negauname jokios pridėtinės vertės iš tokių projektų. Todėl aš e, labai remiu šio ryšio įtraukimą. Trečias elementas yra savanoriško 5 procentų perkelimo galimybės iš įvairių fondų į InvestEU priemonę ir kitas programas ir, ir priemonės, kurios yra tiesiogiai valdomos ar netiesiogiai valdomos. Man atrodo, kad ši nuostata turėtų būti savanoriška ir turėtų išreikšti e, lankstumo galimybę panaudojant ES lėšas ir biudžetą. Ir aš norėčiau pritarti komisijos siūlomam tekstui. Aš manau, kad lankstumas kartu su supaprastinimu yra tie svarbiausi žodžiai siekiant sanglaudos politikos veiksmingumo. Kai kuriais atvejais sprendimas per, perkelti ribotą sumą iš struktūrinių fondų E, prisidės prie geresnio panaudojimo ir parems gerus projektus, kurie turi tikrą europinę vertę. Ypač kai kalbame apie tarpvalstybinius projektus, kur yra tarpvalstybinis elementas kažkoks. <clears throat> Ir čia aš taip pat pritariu pervedimus į Europos infrastruktūros priemonę, nes šis komisijos pasiūlymas yra pagristas sėkmingų 14-20 metų programavimo laikotarpio požiūrių, atsižvelgiant į transeuropinių transporto tinklų projektų svarbą Europos mastu ir tinkamų jungčių sukūrimą užtikrinant prieigą. Tai yra viena iš galimų priemonių galinti sukurti Europos tinklus. Aš atstovauju šalį, kurioje Labai svarbu tai yra. Aš žinau, kad yra Europoje regionų, kurie laukia gerų transporto tarp valstybinių ryšių. Vienas iš, viena iš galimų priemonių, veikiančių priemonių yra Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Tai yra gera galimybė. Aptarsime dar tai, bet aš manau, kad tai yra tinkama galimybė, kaip veiksmingai panaudoti kai kurias lėšas iš sanglaudos politikos ryties. Ketvirtas elementas, kuriam pritariu, yra pakeitimai susijęs su partnerystės principu ir daugia pakopių vardy, valdymu. Ačiū, kad įtraukite juos į savo pakeitimus. Jie yra e, būtini sėkmingai įgyvendinti sanglaudos politikos programas. Ir aš tikiuosi išgirsti dar ir regionų komiteto nuomonę ir Europos socialinių ir ekonominių reikalų komiteto nuomonę, bet partnerystės uh, principas turėtų būti viso proceso pagrindas. Taip pat noriu pritarti papildomų išteklių įtraukimui, siekiant užtikrinti e, e, tas paramos matomumo, taip pat informatumą apie pasiektus rezultatus ir tokios paramos pridėtinę vertę. Jau turime patirties iš dėrybų dėl omnibuso, žinoma, kaip tai yra sunku, bet labai svarbu įtraukti į mūsų regiono plėtros komiteto poziciją, tuos pasiūlymus dėl matomumo ir geresnės komunikacijos, nes tai yra geresnis, vienintelis būdas europiečiams pristatyti tą realią sanglaudos politikos vertę. Na ir pagaliau, kalbant apie klimato kaitos svarbą ir Paryžiaus sustarimo gyvendinimo, aš pritariu pakeistam tikslui E, pranešėjų dėl tikslinių veiksmų, siekiant tam skirti 30 procentų biudžeto iš ES. Na ir aš apgalvosiu, kokius pakeitimus pateikti dar. Teisėkuros pasiūlymai dėkoju pranešėjams ir lauksime tolesnių diskusijų per susitikimus su šešėliniais pranešėjais. Taigi tiek buvo iš mano pusės kaip šešėlinės pranešėjas. Na, o dabar Žodis kitiems kolegos, ponas Omarži. Ne, Pane Mišel pristatys e, pono Maržė nuomonę. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte mich zunächst mal bei den beiden Dėkoju. Norėčiau padėkoti abiems e, e, pranešėjams. Manau, kad mes sutarėme dėl pagrindinių klausimų. Jie buvo atspindėti e, pranešime ir buvo siekiama geresnės pusiausviros. E, visi klausimai tokie kaip pavyzdžiui, ar reikėtų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai šiame dokumente ir toliau buvo aptarti. Mes Pritarėme abejonėms dėl sankados fondo perkeliamumo ir galimybės investuoti tas lėšas per skirtingus fondus. Mes manome, kad tai būtų kitoks tikslas ir reikėtų taikyti kitokius įvertinimo kriterijus tokiu atveju. Taigi, kadangi fondai jau buvo sumažinti, Aš kalbu apie sanglaudos fondus. Aš manau, nereikėtų leisti mažinti, nors tai ir procento dydis po kablelio. Taigi, tarp regioninė ir ta valstybinė e, kooperacija, bendradarbiavimas yra labai svarbus dalykai. Mes turime e, juos skatinti. Paskutinės E, paskutinio vizito Reunionė metu mes matėme pavyzdžius, kaip reikėtų veiksmingai panaudoti fondus ir kaip jie gali tikrai pasitarnauti regionams vietoje. Dėl sanglaudos politikos fondų padidinimo e, iki tinkamų lygio, žinoma, jūs, mes tikrai tai minčiai pritarsime. Nors buvo ir e, daug, pastebėta daug teigiamų dalykų, vis dėlto yra ir neigiamų. Dėl bendro finansavimo dydžio perinamojo perėjimo regionams gali kilti problemų, todėl kad buvo išplėsta kategorijos apibrieštis ir dėl to atsiras daugiau regionų, kurie, kuriems galėtų būti taikomas tas finansavimas, bet lėšus uh, lėšas reikės tiesiog padalinti daugiau e, prašančių asmenų. Kai kuriuo atveju, kai kuriais atvejais gali būti tokių regionų, e, kurie e, gavo net 85 procentus bendrą finansavimą, o dabar su nauja politika tai bus neįmanoma. Jų lygis sumažės, tas finansavimo lygis sumažės iki 60 procentų. Galbūt reikėtų mm, ieškoti 70, siekti 70 procentų bendro finansavimo kaip kompromiso ar panašaus dydžio. Galbūt ir regionų komitetas pasisakys šią temą ir galbūt pateiks kokiu nors pasiūlymu. Mes galėtume pasiekti kompromisą, kalbėdami apie specialias taisyklės, apie tam tikrą tam tikras apsaugas regionams, nes jau ir anksčiau esame panaudoję panašias priemonės. Aš žiūriu į politinius tikslus, mano manimu. Vis dar nesimato, kaip diskriminacija, skurdas ir darbo vietų kūrimas nėra svarbiausias dalykas tarptų tikslų. Uh, ES reikėtų skirti dėmesio ir šiems klausimams, taip pat reikėtų skirti dėmesio ir tvaraus vystimosi tikslams. Mes manome, kad visos e, šios politinės priemonės tikrai turėtų būti susijėtos su jais. Dėl Europos semestro įtraukto į mikroekonominės sąlygas Žinote, kokia yra mūsų pozicija šio klausimu. Mes ir toliau manome, kad e, reikėtų išbraukti šią mintį. Bet e, mes pripažįstame, kad abu pranešėjai tikrai daro viską, ką gali, tam, kad būtų pasiektas kompromisinis susitarimas. Konstancija, mes tikrai laukiame to rezultato. Dėl ex ante iš ankstinių sąlygų. Mes manome, kad jos gali būti panaudotos tik tuo atveju, jeigu patys regionai yra įsitraukę kažkur kažką veiklą ir jiems bus naudos. Kaimininiai regionai, jiem, jų atveju reikėtų ištaikyti N plus 3 taisyklę, e, reikėtų pagalvoti ir apie demografinius pokyčius, nes jie gali būti tikras iššūkis dėl laikotarpio vidurio peržiūros reikėtų perprogramavimo tik savanoriškų pagrindų, kai to tikrai reikia. Nes antraip mūsų manimo tik didės biurokratija, popierizmas. Dėl mūsų komiteto vizito e, norėčiau pasakyti, kad e, turėtume siekti nuoseklumo bendradarbiaudami su regionais, ypač bendradarbiaudami su vietos institucijomis. Jos taip pat turi dalyvauti e, diskusijose apie tai, kaip fondai turi būti panaudoti per sanglodos mm, fondus ir kaip reikėtų tas lėšas mm, skirstyti, nes Reuniono saloje uh, mes matėme, mes susidurime su situacija, kad tokia situacija, kad daugelis vietos valdžios institucijų nebuvo trauktos į procesą. Pro, ir sprendimai buvo priimami iš viršaus į apačią. O iš tiesų regioninių regionių reikalų komitetas turėtų prisidėti prie institucijų, vietos institucijų įtraukimo nuo pat proceso pradžios, nes jeigu mes kalbame apie veiksmingumą, turime kalbėti taip pat ir apie tai, kaip lėšos yra naudomos vietoje, ne per kokias nors e, nacionalinės, ne per nacionalinę valdžią arba jos atstovybės. Mums tai yra svarbu, mums svarbu, kad tai būtų, ši mintis būtų e, įtraukta. Pateiksime pasiūlymų dėl pakeitimų, jau pradėjome juos ruošti ir toliau esame pasiruošę bendradarbiauti su abiem bendrapranešėjais. Dėkuoju uždėmesį. Ačiū. Nematau ponios Vanel, niekas žaliųjų frakcijos vardu nenori pasakyti. Ne, ponia Demato. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Novak ir Dekrel kolegoms už e, šį dokumentą. Norėčiau pasakyti, kad reikėtų tinkamų laiko, kada pateikti pakeitimus, nes mes matėme iš kai kurių komentarų, kad tikrai daug, į daug aspektų reikės atsižvelgti. Išankstinės sąlygos, indikatoriai ir taip toliau. Mes norime pasakyti, kad kuo greičiau dirbsime, tuo prašiau gali gautis rezultatas. Taigi aš norėčiau paminėti svarbus dalykus. Pritariu apskritai pasiūlymai, kad reikėtų didinti sinergiją mm, tarp, tarp e, struktūrinių fondų ir Euro, Europos regioninės plėtros fondo. Nes e, antraip gali būti sunku siekti šio, šiuo E, šio fondo tikslų. Taip pat pritariu skepticizmui e, dėl, sanglaudos, dėl to, kad iš sanglaudos politikos fondų reikėtų perkelti lėšas į e, InvestEU. Jeigu tai ir nebus privalomas sprendimas, vis dėlto reikėtų sužvelgti į mintį panaudoti lėšas toje pačioje valstybėje narėje. Taip pat reikėtų ir prisiminti, prisiminti ir partnerystės kodeksą. Jį reikėtų naudoti. Mes pateiksim pakeitimų ir dėl šio klausimo. Ir taip pat reikėtų stiprinti ryšį tarp semestro, Europos semestro ir sąnaudos politikos. E, mes kalbėjome apie 15 straipsnį, dabar, dabartame reglamente tai yra 23 straipsnis. Je, jame yra kalbama apie tai, kad būtų galima sustabdyti lėšų mokėjimą toms valstybėms, kurios nesilaiko valstybė, konkrečiai valstybė nariai skirimų rekomendacijų iš komisijos pusės. Aš matau, kad e, kalbama tik apie įsipareigojimus. Ir per 49 pakeitimą yra įtraukiamas E, pri, pri, traukiama prievolė, e, kad komisija turėtų informuoti parlamentą šiuo klausimu. Aš manau, kad reikėtų dar siekti patobulinti šį klausimą ar patieksiu pakeitimų. Dėl bendra finansavimo, aš manau, kad reikėtų susėti šias diskusijas su platesnėmis diskusijomis, turint omenyje, kokia dabar e, vyrauja ekonominė valdysena ir kokios yra jos taisyklės. Jeigu kalbame apie mažinimą lėšų nuo 85 procentų iki 70, e, gali būti, kad bus sunku panaudoti investicijas. Taigi dėl e, stabilumo ir augimo e, pakto mes apie tai kalbame jau seniai, kad e, reikėtų mažinti deficitą e, skolą būtent e, Aš nežinau, kaip galime reikalauti valstybėms e, iš valstybių narių pusės e, įsipareigojimų mažinti išlaidas, jeigu joms, jiems bus skiriama mažiau lėšų. Taip pat dėl investicijų reikėtų tinkamai parinkti priemonę atsižvelgiant į riziką. Negali būti spekulacijos ir nereikėtų naudoti rizikio, rizikingų e, priemonių, tokių kaip, pavyzdžiui, Trust Fund ir taip toliau. Jau buvo pasakyta daug kartų, reikėtų naudoti garantijos priemonės, apsauginės priemonės arba reikėtų e, pagalvoti apie lengvatinės paskolas, kurias būtų galima išmokėti per ilgą laikotarpį, panaudojant peer-to-peer, -peer, social lending ir taip toliau. Sėkmės darbe. Dėkoju. Tokios buvo šešėlinių pranešėjų nuomonės. Dabar suteiksiu žodį reikia komiteto nariams. Visų pirma, pana Žuo. Dėkoju, pirmininkė, mėly kolegos. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti įdėtų darbu. Ir tikrai būtina dabar e, atsižvelgti šis vienas svarbiausių darbų per e, šią kadenciją. Mes e, stengiamės gerinti komisijos pasiūlymą, bet nereikėtų taip pat ir pamiršti, kad nuo, nuo ko, koks buvo pradinis taškas, nes prieš metus mes nebuvome tikri, kokia bus sanglaudos politika ir ar visos, visiems regionams bus galima jo naudotis. Aš žinau, kad uh, Daugelis e, dar lygina šiuos pasiūlymus su e, ankstesniu laikotarpiu. Yra lyginami skaičiai, tai aišku normalu, bet manau, kad e, būtų klaida, klaidinga pamiršti, kad buvo daug pokyčių per septynerius metus Europoje. Ir manau, kad tikrai reikėtų siekti pažangos ir uh, Taip pat reikėtų keisti ir sanklados politiką atsižvelgiant į esamus iššūkius. Septintasis e, sanklados politikos pranešimas, apie kurį mes kalbėjome, jame buvo parašyta, e, buvo rašoma apie visus pokyčius per šį laikotarpį ir buvo parodyta, kad tam tikri regionai, e, kad tam tikrose regionuose buvo didelis augimas, bet tuo pat metu kitose regionuose buvo daug sunkumų didelių sunkumų dėl krizės, nuolatinės krizės. Ir taip pat buvo įrodyta, įvardinta, kad tam tikri tam tikrose regionuose kilo iššūkių, pavyzdžiui, migracijos e, iššūkis arba Junktinės karalystės pasitraukimas iš ES. Man šiame septintame sanglaudos politikos pranešime Taip pat buvo svarbus aspektas susijęs su regionais, mm, taip pat namės tarpinės e, regionais. Tyrimai įrodė, kad tam tikrose regionuose e, buvo padidėjo atsilikimas, bet silpnesni regionai juos pasivy šiek tiek labiau pasivijo. Ir dėl tos priežasties komisija pasiūlė išplėsti regionų, tų tarpinių regionų, perinimo laikotarpių regionų apibriežti kategoriją. Aš manau, kad tai yra būtina tam, kad būtų tinkamai galvoti apie ateitį, apie sąjungos politikos ateitį. Aš e, šiai temai skirsiu dėmesio ir manau, kad tie perinami regionai turėtų galėti naudotis tinkamą e, paramą e, susijęta su iššūkiais, kurie tose regionuose kyla, tam, kad nekiltų dar didesnių sunkumų juose. Ir dėl bendrafinansavimo dydžio man neaišku, kodėl abu pranešėjai, bendra pranešėjai siūlo šiems regionams mažesnį didinimą negu kad kitiems regionams. Uh, nuo 70 iki 85 mm, buvo padidintas dydis, mažiau išsivystusiems e, regionams dydis. Mm, Pernamo laikotarpio e, mm, regionams tik 5 procentais buvo padidintas tas dydis. Aš manau, kad reikėtų didinti e, jų dydį nuo 60 iki 70 procentų. Taigi tikiuosi, kad e, galėsite atsižvelgti į mūsų pasiūlymą ir e, kad pasieksime kompromisą, susitarimą tam, kad sanglaudos politika būtų paprastesnė, veiksmingesnė ir būtų jie siekiama tinkamų tikslų. Dėkoju. Ponas Van Minterbulk. Dėko, dėkoju, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad mane nuvylė dviejų bendrapranešėjų e, pristatymas, todėl kad mes grįžtame dešimtmečius atgal. E, pamirštame struktūrinės fondas, e, struktūrinės reformas, kurių reikėtų valstybės narėse, pamirštame Europos semestrą, pamirštame makroekonominės sąlygas. Ir pamirštame taip pat ir žingsnius, kurie buvo žengti, tobulinant finansinės priemonės. Taigi reikėtų siekti dar daugiau, kalbant apie eurą kalbant apie lėšas. Pranešėjų pasiūlymų yra žengiamas žingsnis, žengiamas žingsnis atgal. Yra kalbama apie finansavimą per Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Pone Nabokovai, ar Jūs manote, kad e, tikrai Europos infrastruktūros tinklų priemoniai lėšų užteks? pagalvokime apie infrastruktūras, kurių reikia. Tikrai neužteks tų lėšų. Ir e, manau, kad kalbant apie sankodos politiką Europos Sąjungoje, jeigu norime sustiprinti sanglaudą, teritorinę sanglaudą ir struktūrą, manau, kad uh, Apie tai nėra rašoma pranešime. Nes yra, pavyzdžiui, rašoma apie, apie Europos žemės ūkio fondų, fondą kaimo plėtrai. E, kai kalbame apie 85 e, procentus, na, iš tiesų e, yra pamirštama, kad pamirštama finansų e, krizė ir tai, kad e, valstybės narės prisideda e, prie fondų. Turime galvoti ir apie saugumą, migraciją ir kitus iššūkius. Mes turime išnaudoti kiekvieną eurą iš biudžeto. Taigi, manau, kad pranešimas tikrai uh, nemodernus. Nebuvo at, m, mm, parengtas e, atsižvelgiant į naujausią informaciją. Pabaigai norėčiau pasakyti, pakalbėti apie klimatą. 25 procentai e, iš biudžeto padidinti iki 30 procentų, bet tai yra vienas, viena iš tik maža dalis mm, lėšų, kurioje, kuriuose procentas buvo padidintas. Taigi aš manau, kad e, dėrybos e, bus intensyvios ir manau, kad e, taryba moderniau ir mm, teigiamiau žiūri į šios klausimus. Ar bus dar norinčių pasisakyti iš regionų komiteto narių? Ponas Vanistelroj. Ačiū. Tai tikrai e, įdomus pasiūlymas kitiems septyneriems metams. E, turime jį gerai apmastyti. Jei prisiminsime, kas nuvyko krizės laikotarpiu, pamatysime, kad viešojo sektoriaus investicijas daugelį šalių paremė sanglaudos politika ir nėra ryšio su realybė, su ta realybė, kuri egzistuoja. E, Šis šią savaitę prasideda regionų ir miestų savaitė. Peržiūrėjau savo socialinės žiniasklaidos puslapį ir kaip Junkeris sakė, kad būtent per sanglaudos fondus e, iš naujo susijęme piliečius su Europos projektu. Labai svarbu vykdyti, užmėgsti geresnius ryšius e, vyksta seminarai ES klausimai šią savaitę. Tai istorinės svarbos klausimai. Turime kalbėti ne apie finansinių priemonių kaitą. Jos galima, žinoma, koreguoti, modifikuoti. Tačiau svarbiausias dalykas tai, kad milijardai, e, tie milijardai, kur, kurie panaudojami, būtų panaudojami ir partnerystėms. Ir sutinku su kolegomis dėl Elgesio kodekso, kad partnerysčių projektai turi būti tvarkomi daug geriau nei praeitie. Kad e, aukščiausiose struktūrose, kur parengiami planai, viskas būtų tinkamai padaryta, kad viskas pasiektų projektus. E, kalbu apie regijų komitetą, mūsų vizitus. Um, šiais metais įvyko trys pasilankymai mūsų komiteto ir kai kalbėsi su merais, jie sako, kad jie nori susisiekti, už, kad būtų ryšys su miestais, su kit, kit, kitomis e, administraciniais vienetais ir mes turime nepamiršti ir infrastruktūros. Manau, kad jūs perėmėte komisijos požiūrį ir siekite ne revoliucijos, bet evoliucijos, išlaikyti visus geruosius elementus. Tai svarbu. Neseniai APP e surengė klausimą šią temą. Ir buvo kalbėta apie tai, kad pl planų rengimas ministerijose, regionuose yra dabar daug geresnis, kokybiškesnis ir senose, ir naujose valstybėse narėse. Tarp valstybinis bendradarbiavimas yra tikrai naudingas ir jis turi vykti siekiant tikslų, kurie iškelti, įrašyti reglamentuose ir kad nereikėtų bandyti įvykdyti revoliucijos. Buvo komentuotos ir priemonės. E, Sanglaudos biudžetui kitam, kit, kitame progra, e, programų laikotarpyje yra ne, nemažas nemaža našta, nes 45 procentais mažiau numatytas anglaudos fond, fondams. Tai reiškia, kad jeigu gausi mažiau pinigų, turi būti arčiau programų, kurias gyventina valstybės narės, e, regionai ir miestai, ir suteikti jiems daugiau uh, uh, žo, daugiau galimybių apsispręsti. Uh, tą patį padarėme dėl omnibus, omnibus reglamento, bet manau, kad mums reikia geriau priderintų pritaikytų priemonių, daugiau lankstumo. O kaip tai padaryti, pažiūrėsime, kuomet bus teikiami pakeitimai. Bet bendrais bruožais man labai patinka patiktas pasiūlymas, jis stabilus, jis nekuria. Nekuria papildomos maišaties miestams ir regionams E, palikti penki tie keli prioritetai, kuriuos suformulavome ir bendrai pasiremta darbu, kurį nuveikėme ankstesnėme finansavimo laikotarpėje. Nešvaistikime laiko artimiausiamis savaitėmis ir mėne, mėnesiais ir aš pritariu Konstantos nuomonį, kad balsuoti komitete reikia gruodžio mėnesį. tikrai reikia padaryti viską, kad mes tą darbą, kurį turime nuveikti, nuveiktume. Ačiū, toliau žodis poniai Breso. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paprašyti šiek tiek daugiau laiko pakeitimams Kaip suprantu, e, pakeitimų terminas yra labai trumpas, tačiau, kad galėtum viską perskaityti ir parengti pasiūlymus, man reikėtų daugiau laiko, bent jau man. Kalbant apie svarstomą temą, aš taip pat noriu padėkoti abiems pranešėjams. Jie nuveikė labai svarbų darbą Žinau, kad dirbti buvo tikrai nelengva. Tai e, sudėtingas reglamentas. Norėčiau e, grįžti prie pono Van Mintelberg išsakytų minčių. Mums reikia modernizuoti savo strategiją sanglaudos politikoje ir ne tik investicijose, investicijų politiką Europos Sąjungoje. Manau, kad pasiūlymai vis dėlto yra įdomu, įdomus, yra didesnė koncentracija, e, dėmesys e, svarbiems Europos masto tikslams, kuriuos turėjome galimybę neseniai apsvarstyti. Pavyzdžiui, e, tarp jų ir emisijų ribojimo tikslą. Taigi politika turėtų atitikti laikų, laikų, laiko dvasę. Nepam, nepamiršti ekonomikos krizės įvykusios ir būtinybės atkurti ekonomiką. Šis pasiūlymas numato pamatinės nuostatas, kurių pagrindų bus panaudojamos fondų lėšos. Turime tai turėti omenyje. Geri įstatymai yra seni įstatymai, tačiau nereiškia, kad juos pakeitę mes viską patobulinsime. Reglamentą reikia, turės gyvendinti valstybės ir regionai bei vietos valdžia. O galutinis vartotojas ar naudotojai nebūtinai pagidauja, kad viskas būtų uh, visiškai pakeista. Taigi, jeigu per daug e, visko nekeistume, galėtume įtraukti naujus elementus į programas ir reglamentą, bet pakeitimai, galimi pakeitimai nebūtinai mm, yra e, lygus pažangai. Toliau kofinansavimas ir tokio bendro finansavimo mažėjimo tendencija. Tai yra gana nemenkas iššūkis. Valstybėms reikės pasistengti. Joms reikės užpildyti atsirandančią spragą. Kai kurie miestai regionai dar dirba šioje srityje ir toliau e, sunkiai dirba, kad užtikrintų 50 50 procentų finansavimo reikalavimą, skurdesniems regionams tai 35 procentai, nes skurdesniems regionams tai sudėtinga, nes ekonominės krizės metu jų situacija smarkiau pablogėjo ir jie dar nesugebėjo iki galo atsigauti. Valstybės naras galėtų finansuoti daugiau, didesnę dalį, bet gerai, kad pranešėjai nusprendė įtraukti nuostatą, kad tai nebus e, e, privalomas reikalavimas. Aš pritariu ir dėl to, kad regionų plėtros ir žemės ūkio fondas vėl būtų įtrauktas į bendrąjį reglamentą ir struktūrinius fondus Europos e, žemės ūkio ir regionų plėtros fondas. Pavyzdžiui, tai aktualu kalnuotoms vietovėms, nes regionų plėtra neapsirib... finansavimas, regionų plėtros finansavimas neapsiriboja vien žemės ūkiu. Nėra tik žemės ūkis. Tiems regionams svarbu turėti galimybę pasinaudoti visoms, visomis lėšomis, visais fondais, kur, kur, kurių finansavimas e, yra įmanomas kalnuotose vietovėse. Taigi, jeigu būtų e, nuspręsta pasielgti kitaip, tai būtų tikrai didelis trūkumas. Tas daugelypis fondas nebuvo pakankamai plačiai išnaudotas. Aš tikiuosi, kad jis bus daugiau išnaudojamas, tokia galimybė bus labiau išnaudojama kitoje programoje. Tai tikrai būtų politinis žingsnis priekino, net gal. Pone Krell ir ponas Novakov. Pone Krell tai žino, bet jūs ne, pone Novakov. Aš sutinku su tuo, ką pasakė pirmininkė. Bus galimybė dalį struktūrinių fondų lėšų panaudoti E, nacionaliniams programams pagal InvestEU programą. Tai laisvanoriško pasirinkimo galimybė ir kadangi taip yra regionai pasinaudos tokia galimybė, būtų gerai, kad tai būtų užtikrinta. Kad regionai galėtų tokią galimybę pasinaudoti, kad tai būtų įmanoma, bet tai vis dar svarstoma. Jeigu struktūriniai fondai nebus įtraukti, nes, jie, nes visi kiti fondai susijęti su EU Invest programa, nebūtinai tai atneš neigiamas pasakmes arba padės pasiekti pozityvių rezultatų, kalbant apie struktūrinę politiką ir socialinį fondą. Kalbu apie investicijų infrastruktūrą. tai bus galimybė pasinaudoti EU, Invest EU nau, naujomis galimybės. Tai tai nauja Junkerio, naujai pavadinta Junkerio mm, investicijų programa. Noriu tai pasakyti. Išsakyti šias visas mintis, bet neturiu konkrečios pozicijos. Man dar rūpi keletas dalykų. Manau, kad tai yra puikus pagrindas mūsų darbui ir žinoma, mūsų komitetas toliau privalės laikytis ryštingos pozicijos, nes sanglaudos politika yra užsipuolama pastaruoju metu. Vis dėlto aš manau, kad tai svarbiausia politikos sritis, po, politika, kurią turime, kuri naudojama e, atotrukiui sumažinti, išsivystimo atotrukiui sumažinti tarp regionų. Nenoriu pasakyti, kad kad, kad jie automatiškai nepasieks to, ką jie daro patys, bet tai galimybė susijęti viską su investicijomis ir atremti iššūkius, kurie mums iškyla. Tai yra tų, tos politikos ramstis, todėl finansavimas numatomas turi atitikti tų iššūkių mastą. Todėl aš, ir todėl aš sutinku, kad numatytos lėšos turi atitikti mūsų pasiūlymus dėl daugiametės finansavimo programos. Ponas Hetman, ačiū ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Noriu padėkoti abiems pranešėjams. Jie tikrai daug dirbo. Ir jiems pavyko pasiekti nemažai laimėjimų, gerų rezultatų. Antra, Aš sutinku, kad mums reikia evoliucijos, o ne revoliucijos. Sanglaudos politikoje šiandien reikia testinumo su kai kuriais pokyčiais, nes mes čia visi susirinkę suprantame, kad yra problemų. Jų buvo ne tik pastaraisiais metais, bet ir bendrai fondų įgyvendinime. Bet čia reikia evoliucijos. Nes po, kas būna po revoliucijos, visi puikiai žinote. Todėl Esu dėkingas visiems už jų indėlį. Ir priešingai kai kurioms nuomonėms aš sakyčiau, kad darbo sparta, sparčiai vykęs darbas, mano nuomonė, ir tų fondų e, yra naudingas busimiems e, fondų lėšų gavėjams, nes kuo greičiau parengsime reglamentus naudos gavėjams, kuo greičiau jie viską sužinos, kuo greičiau gaus informacijos apie numatomus pokyčius, tuo geriau bus visiems. Padedant nuo ES biudžeto lėšų naudojimo iki smulkiausių projektų įgyvendinimo ES regionuose. Aš netgi naičiau toliau ir sakyčiau, kad būtų gerai parengti dokumentą, kuris, na, būtų nebūtinai tobulas, bet tai bet suprantamas Europos piliečiams. Tai būtų geriau, o ne kažkas, ką bandytume e, suvirškinti mėnesių mėnesiais ir paskui vėl, būtų vėluojama e, pradėti gyvendinimą. Naujasis parlamentas pradės svarstyti, ar sanglaudos politika iš vis reikalinga dėl to, kad bus vėluojama. Keletui dalykų aš nepritariu. Pavyzdžiui, Dėl N plus 2 taisyklės, vietoj N plus 3 taisyklės taikymo, iš savo patirties noriu pasakyti, kad tai nėra tinkamas dalykas, nes N plus 3 taisyklė yra naudingesnė, ypač didelių, e, ilgalaikių, dideliems ilgalaikiams investiciniams projektams, e, kurių kaštai yra dideli. ypač galutinėme tų projektų gyvenimo etape, grįžimas prie N plus 2 duotų nepageidaujamų rezultatų. Nes įvyktų dirbtinis projekto suskaldimas į smulkesnius gabalus trump, trumpesniam, kad būtų tru, sutrumpintas laikas jo. Taip pat mes galime uh, pakengti inovacijoms, nes dažnai novatoriškiams projektams reikia ilgesnių, e, ilgesnio gyvendinimo laiko, kad būtų pasiektas stambaus masto inovacijos projektas. Per trumpą laiką tai ne visada įmanoma. Dar vienas klausimas, kuris buvo iškeltas ir kurį norėčiau trumpai aptarti kofinansavimo sumažinimas nuo 85 procentų iki 30 procentų ir tokio koeficiento taikymas mažiau įsivyšusiems regionams. Vėlgi, jeigu tokio siūlymo tikslas buvo padidinti finansavimą iš šalių biudžeto ir užtikrinti, kad valstybės jaustųsi didesnėmis tų projektų savininkėmis ir tai aš suprantu, uh, tai jūs veikiausiai nusivilsite, nes tas, ta priemonė ne, nebus įgyvendinta taip, kaip planuojama. Reikėtų ypač nepamiršti to, kad praktikoje tas, tą bendrą finansavimą riboja kiti reglamentai. Pavyzdžiui, valstybės pagalbos, taip pat e, kai kurie kriterijai taikomi finansavimui Nors šiandien 85 procentai yra to uh, e, popieriuje, iš tikrųjų tas tikrasis finansavimas yra 65 procentai. Ir jeigu bus pakeista e, į 70 procentų, tai, tai veikiausiai e, iš. Iš es lėšų sulauksime vos 50 procentų. O ir tai reikš kliūtis daugeliu projektų ir tai bus problema silpnesniems regionams. Taip pat dar turėtume pabrėžti, kad reikia tolesnio finansinių priemonių supaprastinimo. Čia yra didžiulis potencialas ateičiai, bent jau mano nuomonė. Noriu, užbaigdamas, dar kai ką pabrėžti. Būtų ge, geriau netobulas dokumentas, bet kad jis atsirastų, mus pasiektų anksčiau ir kad būtų galima jį, juo pasidalinti su visais, kurie įgyvendins ir, ir pasinaudos lėšomis ir kad tos iklės būtų paprastesnės ir kad sprendimai būtų priimami žemiausių įmanomų lygmenių konkrečioje šalyje, netgi jeigu tai būtų netobula, vis tiek jis būtų sėkmingas. Ačiū ponas Olbrich toliau. Ačiū pirminkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti ir galbūt pasakysiu kažką, kas jau buvo pasakyta bet norėčiau padėkoti pranešėjams, bet nesimboliškai, kaip visada mes dėkojame jiems. Aš manau, kad jūs susidurite su visiškai naujų iššūkių, nes turite parengti kažką tokiu laiku, kai planuojama politiką keisti. Tai nėra įprasta situacija. Komisijos pasiūlymas yra kitoks. Ir Su visa pagarba kolegai Van Mittelberg, aš turiu pasakyti, aš nesutinku, kad taryba yra šiolaikiškesnė. Kodėl? Nes taryboje aiškiai susiskaldimas yra. Viena tarybos darys šalis vienoje dalyje mano, kad vienintelis būdas modernizuoti ir siekti naujovių yra būtent per sanglaudos politiką. Tokia, tokia yra tikrovė. Tokia tikrovė. Vienintelis šansas per sanglaudos politiką. Kita tarybos dalis, kurią sudaro Niderlandai, Danija, Švedija, nenori iš viso sanglaudos. Ir tą sanglaudą nori padaryti tokią tradicinę sanglaudą skurdesniems šalims. Aš taip sakau, nes sustikau su ambasadoriais, jie atėjo sustikti su manimi, iš tų šalių ambasadoriai. Ir jie man pasakė, kaip pranešėjai dėl daugiametės finansinės programos, kad geriausias sprendimas būtų nulis sanglaudos politikai grinosiams mokėtojams. Aš cituoju, mums nereikia jokios sanglaudos politikos. Aš žinau, kad čia yra darybinė pozicija ir galutinis rezultatas bus kitos, bet pasiūlymas yra toks, kad labiau išsivyščiusios šalis, joms nereikia sanglaudos politikoje iš, iš viso. Ji turėtų būti skirta mažiau išsivyščiusiems. Komisijos pasiūlymas yra kitoks, jis priešingas. Tiesiog sanglaudos politiką skirti visiems. Ir tam, kad tai padarytų, jie siūlo pakeisti kriterijus. Todėl aš manau, ponas Žulo dėl to ir kalbėjo apie perinamą laikotarpio laik, e, regionus, nes tai kita filosofija perinamą laikotarpio regionams. Tačiau e, e, sakoma, kad sanglaudą reikia iš viso panaikinti labiau išsivyščiusiams regionams, galbūt šiek tiek palikti perinamai laiko tarp šalims ir šiek tiek daugiau mažiau išsivyščiusiams, bet tokią palikti. Bet sanglaudos politika yra ne tiems, kuriems reikia pinigų, kai buvo praeitie. Bet klausantis komisijos ir tarybos, aišku, kad specialiai, speciali požiūris naujas narės yra pabaigtas, baigėsi. Dabar yra kitokia situacija. Ir tai yra problema mūsų pranešėjams, nes jie žino, kad tokios specialus traktavimo laikas pasibaigė. Taigi klausimas yra, kaip pasirengti dabar. Aš suprantu, kaip mąstome, tačiau Pavojus yra tas, kad griniai mokėtojai sanglaudos politiką nustums į tradiciją sanglaudą. Duokime pinigų skurdžiausiems, tegul jie pasistato kelių, kažkiek infrastruktūros, o mes e, greičiau imsimės naujovių ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra realiai problema ir aš manau, kad reikia jos vengti. E, nes jeigu taip padarysime, tai kas bus? Saudos specifiškumas yra ne pinigai. Realus Specifiškumas yra e, bendroji valdysena, būtent tai lemia sanglaudos politika. Tai yra bendros atsakomybės klausimas, bendro finansavimo klausimas ir visos politikos valdymo klausimas. Ir realioji valstybių narių įtaka yra. Todėl bendroji valdysena yra svarbi. Ir kai kalbama apie pinigų iš sanglaudos išėmimą. E, tai ne tik pinigų išėmimas, bet ir išėmimą, panaikinimas bendrosios valdysenos. Jeigu paimsime pinigus iš bendro vokio ir įdėsime jas nacionalinius e, vokus, pavyzdžiui, infrastruktūros tinklų priemonėje, e, ten nacionalinėme vokė jau nebus bendrosios valdysenos ir tuomet bus e, pasiūlymai, aišku, skelbti viešus konkursus, tiesiog pasimti pinigus. Taigi e, bus tradicinio mąstymo pakeitimas, tas pats su InvestEU. Aš neskau, kad tai yra blogia mintis, bet paimti pinigus šiam projektui, kodėl čia turėtų būti savanoriškai daroma. Žinome visi, kad visi pasirinks lengvesnį kelią. InvestEU yra lengvesnis kelias, nes nereikia valstybės paramos kriterijų. Taigi, kodėl keisti sanglaudos politiką ir atverti duris kažkam, kas yra lengviau? Aš manau, kad reali problema ir reikia iš klausimą atsakyti. Bendruomenės reglamentas turi atsakyti šį klausimą, kad E, Sanglaudos politika yra pagrįsta labai konkrečiu metodu bendros valdysenos. Ar norime to metodo ar ne? Antras klausimas yra turinio. Ką mes norime turėti bendroje valdysenoje? Ar daugiau naujovių, inovacijų ar kažko dar? Beje, klausantis miestų nuomonės, tai jie mums sako, kad jie nemano, kad e, jie gautų pinigų iš sanglaudos mokslinių tyrimų. Jie norėtų, kad naujovės turėtų būti įdėgiamos į miestų valdymą, transportą ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra realiai problema ir aišku, kad mes dar diskutuosime apie pinigų paėmimą iš sanglaudos fondo į infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Tai bus labai sunki diskusija. Klausimas nėra, ar juos imti ar ne, bet kaip juos paimti ir kas bus daromas tais pinigais. Tai viena ir kaip bus su InvestEU, ir aš noriu pakartoti, ką jau esu sakęs šiame komitete, negaliu įsivaizduoti, kad pinigai bus paimti iš sanglaudos, nacionalinio voko be sanglaudos langelio InvestEU rėmose. Jeigu to nebus, tai pinigai išsisklaidys įvairiausiose politikose, jie bus paimti iš nacionalinių vokų, teoriškai jie bus ten laikomi, bet iš tikrųjų bus panaudojami skirtingose politikos rytise. Aš manau, e, kad e, šis reglamentas yra bazinis dokumentas, e, sakantis, kokiu mastu mes norime eiti kartu su komisija ir keisti politiką. Manau, kad pranešėjai ieško kompromiso, kad nebūtų išprovokuota revoliucija, kaip sakė Kšišov Hetman, bet aš manau, neišvengsime tikrai sunkios diskusijos dėl bendrųjų nuostato reglamento ir Aš manau, kad reikia dėl jo balsuoti kaip galima greičiau, ne dėl to, kad mums reikia greito sprendimo, mums reikia greitos pozicijos, parlamento pozicijos, kad galėtume pradėti darybas. Tai yra labai svarbu. Ir tada atsiras naujų galimybių. Aš tik tai noriu pasakyti, kad regi komitetas neturėtų naudoti posakių kaip e, senoji politika, tradicinė politika ir vėliau, nes jeigu naudosime tokius terminus, tai tai atrodys, kad tai yra kažkas iš praeities, senamadiška ir taip toliau. Taip nėra. Tai yra labai svarbus metodas, kuris yra labai svarbus Europos politikai. Ačiū. Labai ačiū ir paskutinis ponas Polčiak. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti, kad pavėlavau. E, turėjau kitų įsipareigojimų parlamente. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjams už jų darbą. Jie susidurė su didžiulė jų iššūkiu siekiant kompromiso e, artėjant rinkimams į Europos parlamentą ir dėl iššūkių kylančių sanglaudos politikai apskritai. Taigi ačiū Jums už jūsų darbą. Norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą pasiūlymą, nes e, žinoma, jis e, atneš didesnį supaprastinimą, vienodesnės taisyklės. Ir norėčiau paklausti, galbūt kas, kažkas jau paklausė šį klausimą. Ar tas reglamentas yra pakankamai draugiškas vartotojams? Man kas yra svarbiausia, yra tai, kad ar tas supaprastinimas, kuriuo siekiame, yra supaprastinamas paramos gavėjams. Ir ar nėra ten kokių nenaudingų senesnių procesų. Pažiūrės, pažiūrėkime į regioninės plėtros fondą, apie ką kalbėjo kolega. Kaimo vietovėms, kurias mes kartais vertiname kaip pelenę kokią reikia dar daugiau supaprastinimo, iš tikrųjų reikia veiksmingų priemonių, kad labiau nutolę e, kaimo regionai netaptų dar tuštesni, todėl reikia tikslinių ir paprastų priemonių skirtų jiems. Aš esu iš regiono, kuris e, ribojasi Slovakiją ir ten dvi kadencijas vadovau mažai savivaldybei. Ir jeigu palyginsime administracinę naštą tenkančią iš sanglaudos politikos pusės ir žemės ūkio subsidijų, tai jų net negalima lyginti. Ir todėl reikia daryti spaudimą komisijai. Ir čia pranešėjai turės vaidinti svarbiausią vaidmenį dėl to, kad priemonės būtų dar paprastesnės. Toliau dėl e, finansinių lėšų paskirimo. Čia yra skirtumų, kai kai kurie regionai tampa labiau išsivyščiusiais regionais, tuomet naujas kofinansavimo ligmo gali atbaidyti daugelį paramos gavėjų nuo pasinaudojimo šiais fondais tą patį galiu pasakyti ir apie N plus 2 ir N plus 3 taisyklės. Taip pat, kas gali atsitikti Čekijoje? Tai yra. E, bus tik vieneri metai, kuomet bus galima panaudoti e, lėšas. Laikotarpis pasveiks šis N plus 3 2, taik, 3 taikant, o po to prasidės N plus 2. Ir tai reikš, kad reikės e, apsarboti lėšas per vienerius metus. Na, tai liečia ne tik Čekijos Respubliką, bet Lenkiją, Slovakiją ir kitas šalis. Mes neturime pakankamai e, administracinių pajėgumų parengti tokius projektus greitus. Taigi reikėtų galvoti apie pereinamąjį laikotarpį kažkokį kad N plus 2, 3 būtų taikomas naujojo programavimo laikotarpio pradžioje. Ir paskutinis komentaras. Darbo rinkoje yra sudėtinga situacija. Daug ekspertų dirba privačiame sektoriuje ir nedirba e, viešame sektorėje ar e, su Europos lygmeniu ir jie dirba daugiau su privačiais projektais koncentracija naujo programavimo laikotarpio pradžioje gali sukelti tokią situaciją, kuomet neturėsime pakankamai žmonių parengti naujus projektus. Tokia situacija, aišku, kiltų ne vienoje valstybėje narėje, bet e, ten, kur nedarbas yra mažesnis negu 5 procentai, tai iš tikrųjų trūksta viešųjų pajėgumų. Ačiū. Tai buvo paskutinis pasisakymas iš regi komiteto narių pusės. Dabar žodis mūsų svečiams. Pirmas svečias yra Javierdos Orit, Europos ekonominio ir socialinių reikalų komiteto atstovas. Prašom, jums žodis. Ar kalbėsiu ispaniškai? Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti už kvietimą, už galimybę išdėstyti Ekosoko nuomonę E, šiame parlamento komitete, taip pat bendrai už bendradarbiavimą, rengiant įvairiausius pranešimus, e, už bendradarbiavimą tarp parlamento ir mūsų komiteto, ypač dėl rengiant būsimų biudžetų projektus. Manau, kad tai padės parengti bendras pozicijas. E, aš esu aš rengiu pranešimą dėl bendro pagrindų reglamento, taip pat dėl bendrųjų nuostatų reglamento. Ir pa, esu čia pa, pavaduodamas kitą kolegą. Sakau tai, nes, e, nes nagrinėjant šiuos pasiūlymus visose trijose mūsų komiteto e, skyriuose buvo pasiektas platus sutarimas, kalbuome, turiuomenį darbdavių e, ir darbuotojų nuomonės. Kalbame apie 10 procentų biudžeto panaudojama, apie ženklę sumą ir akcentuojame, kad socialinės krizės patirtos pasiekmes dar juntamos daugelie šalių ir kad būtina tam skirta politika, nes, nes dėl tam tikrų politinių reiškinių kyla grėsmė pačiam ES egzistavimui. Ir jeigu kalbame apie naujus projektus, apie, pavyzdžiui, galimybę užtikrinti, sukurti Europos socialinių uh, apie socialinių teisių Europą, apie tą nesnei patvirtintą social, socialinę hartiją, tai biudžeto apkalpimai kelia grėsmę tokios Europos įgyvendinimui, kūrimui, sėkimui. Taip pat e, buvo kalbama apie tai, reiktų perkelti lėšas iš, vieno fondo, iš, vieno, iš vienos e, eilutės į kitą ar ne. Kalbame apie EU Invest finansavimą ir sanglaudos fondus. E, juk su šiais laikais reikia daugiau investicijų ir todėl būtų logiškiau perkelti reikalingas e, lėšas, kad būtų galima gyveninti pradėtus projektus sanglos rytėje, o ne numatyti nu, visiems laikams tas lėšas perskirstyti. Ir mes taip pat pritarėme kitiems par parlamento siūlymams padidinti E, lėšas. Kalbu apie asigna, finansavimą asignavimams ir asignavimus mokėjimams ir įsipareigojimams. O kalbant apie konkrečius dalykus, pavyzdžiui, e, bendra, nu, reglamento nuostatas, Mes pritarėme išsakytiems čia siūlymams dėl supaprastinimo, dėl lankstumo, dėl našumo ir žinoma pritarėme siūlymams stiprinti daugia pakopį valdymą, tačiau norime nepamiršti, kalbant apie Elgesio kodeksą, e, atkreipiam dėmesį į tai, kad tam tikras atotrukis, apie ką kalbėjo Business Europe ir uh, profsąjungų, Europos profsąjungų organizacija, kad, kad, kad nėra pašnekovų šiais klausimais, tiesiog pašnekovų Europos mastu, manome, kad komisija turėtų tą Elgesio kodeksą pataisyti. Ir Kosoko nuomonė, tas kodeksas turi tapti saistančiu. Uh, Jūs jau svarstėte kai kurios kitus aspektus, kuriuos paminėsiu čia ir kuriais komitetos yra parengę savo nuomonę. Mes nepritarėme makroekonominių sąlygų reikalavimų egzistavimui ir, ir, ir saistančiam jų pobūdžiui. Taip pat nepritarėme kad už 3-4 metų perinama nuo N plus 3 taisyklės taikoma prie N plus 2 taisyklės, o kalbant apie bendrą finansavimą, manome, kad reikia lankstesnės pozicijos, bendros lankstesnės pozicijos. Kalbame apie, kalbame apie konvergencinius regionus, pe, pereinamojo etapo regionus, tai yra aktualu daugeliu šalių ir tas nuostatas mūsų nuomonė reiktų peržiūrėti. Taip pat buvo aptartos kitos konkrečios priemonės, pavyzdžiui, e, kalbant apie e, regionai, apie atokius kalnuotus regionus, salas, kuris kuri dėl savo ypatingos situacijos susiduria su nuolatiniais iššūkiais, jiems reikia ypatingo dėmesio. Ir užbaigdamas noriu pasakyti, kad nepritarėme siūlymams dėl septintojo straipsnio, kur kalbam apie sąlygas ir, ir dėl nuostatų, kurios yra dabartinėme e, reglamente dėl vyru ir moterų lygybės užtikrinimo. Kalba eina apie 77 straipsnį dabar, dabar galiojančio reglamento, bet jeigu e, daroma nuoroda į šalių prisimtus įsipareigojimus ir jų pradėtus procesus. Norime, kad būtų aiškiai akcentuojama, kad koks raš, kuo remiamas e, šiū, siūlant šiuos veiksmus. Taip pat e, siūloma ženkliai apkarpyti lėšas fondams ir kalbant apie e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę ir siūlymui per, pervesti pinigų tam projektui. Mes ne prieš, mes už, bet manome, kad reikia išlaikyti reikalingą išteklių lygį, reikalingą finansavimą, nes kitaip, jeigu ir toliau tai bus, e, jeigu InvestEU fondai bus pervesta dalis sanglaudos fondo lėšų ir ateityje iškils problemų. Tas vienas pervedimas nėra toks aktualus, bet viskas priklauso nuo to, apie kokį, kokią sumą kalbame. Ačiū. Was... Dėkoju. Mums tikrai buvo naudinga išgirsti jūsų nuomonę. Uh, E, dėkuoju už tai, kad apsilankėte mūsų posėdėje ir dėkuoju už puikų bendradarbiavimą. Deja, ponia Marinė, regionų komiteto atstovė, negalėjo pakeisti savo e, įsipareigojimų šiandien ir negalėjo atvykti. Suteiksiu žodį Europos komisijai. Ponas Frombreska, žodis jums. Ačiū, ponia pirmininkė. Uh, Dėkoju abiems pranešėjams už, už tai, kad per tokį trumpą laikotarpį daro tikrai tiek daug. Darysiu viską, ką galiu, tam, kad būt, užtikrinčiau kuo didesnį e, teisinį tikrumą institucijoms ir pareigūnams mes tai turime daryti kartu. E, to reikia ir tam, kad nebūtų vėluojama gyvendinti esamas programas. Taigi bendras Europos parlamento ir Europos komisijos tikslas yra tikrai siektinas. E, tikrai jo reikia siekti. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad e, mes teigiamai vertiname, kad pranešime yra skiriama dėmesys tam tikram skaičiui klausimų. Uh, E, ne visada pritarėme šiai minčiai, bet šiuo atveju tai yra geras e, požiūris ir e, aš tikiuosi, kad ir parlamente bus kalbama apie, žiūrima panašiai, nes jeigu per daug bus pakeitimų, tuo met negalėsime programos, programos darybose žengti į priekį greitai. Dar vienas bendras komentaras yra toks. Norėčiau uh, pritarti tam požiūriui, kuris buvo pasirinktas pranešime. Tai yra, kad nereikėtų praskiesti, e, sušvelninti nuostatų dėl tinkamo finansinio valdymo. E, E, buvo, pasi, buvo siekiama supaprastinimo, didinant maždant administracinę naštą, bet e, ne visi reikalavimai yra privalomi. Mes manome, kad reikėtų užtikrinti skaidrumą, atskaitomybę, ir, nes tai yra susiję su mokesčių mokėtojų e, lėšomis. Europos parlamentas turėtų pritarti komisijai palaikyti jos iniciatyvą šioje srityje. Šis pasiūlymas e, turi būti naudojamas paprastinimui, kuris, kur būtų siekiama dar daugiau. Nereikėtų duoti lėšų per lengvą ranką. Taip pat norėčiau dar pabrėžti kai kuriuos dalykus, kurie jau iškilo šiuose diskusijose. Uh, Visų pirma, dėl ekonominių reformų ir investicijų, kurios, kurios yra remiamos iš sąnaudos politikos, mums reikėtų šios du procesus priartinti vieną prie kito. Grįšiu prie to, ką sakė ponas Olbrechtas. Bendra valdysena, bendras valdymas fondų valdymas yra tikrai išskirtinė galimybė, nes tik taip mes galime prisimti atsakomybę visose srityse, visose lygiuose siekiant ir reformų, ir investicijų. Manome, kad atsiveria puikiai galimybė Europos semestre daugiau dėmesio skirti regioniniai dimensijai, nes iki šiol jai buvo skiriama per mažai dėmesio ir taip pat skirti dėmesio investicijoms, ne tik struktūrinėms reformoms. Manau, kad taip, sanglaudos politika bus atsidurs labiau diskusijų apie ekonominę valdysiną centre. Antras klausimas, kuris, prie kurio norėčiau grįžti, yra Invest EU. Buvo išsakyta daug argumentų, bet norėčiau pabrėžti tam tikrus klausimus, kuriuos reikėtų mm, išryškinti. E, tai nėra perkelimas, tai yra tik prisidėjimas. E, Įnašas reiškia, kad valstybė narė savanoriškai prisidės prie InvestEU, pasirašys susitarimą dėl įnašo ir jame bus įvardinta, kokioms sąlygoms esant bus naudojamos lėšos. Jeigu, pavyzdžiui, valstybė norės, kad lėšos būtų skirstomos per skirtingus valstybių narių regionus, remiantis tam tikrų kriterijų, tuomet partneris ar bankas ar kas kitas turės laikytis šių reikalavimų ir turės informuoti valstybę narę apie gyvendinimą. Mes manome, kad šis požiūris tikrai daug, duos daug naudos, pavyzdžiui, kalbant apie riziką, svertus, administracinę naštą ir masto ekonomiką. Jeigu šis mechanizmas nebus veiksmingas, jeigu e, įgyvendinantis partneris neinformuos, nesilaikys reikalavimų, tada tuomet valstybė narė galės tiesiog neteikti lėšų. Aš manau, kad tokia priemonė yra naudinga, ji nebus privaloma, bet valstybės narės galės naudotis. Ir tai bus tiesiog valstybių narių tikslų siekimas, bet tai nebus tiesiog lėšų perkelimas. E, dėl e, regioninės plėtros fondo. Komisija siūlo e, BŽUP reformą susijęti du e, fondus, priartinti vieną prie kito. Ir už šio reformos, šio, šių reformų yra naujas m, tikslų siekimo modelis. bus pasirinktas, pasirinktas e, rezultatais paremtas požiūris, ne tik prisitaikymas. Komisija turės tiksliau, lengviau siekti tikslų, jeigu e, dėl taisyklių bus darymos, daromos remiantis tik vienu, vienais rėmais, vien, viena struktūra. Štai dėl ko buvo nuspręsta pateikti būtent tokį pasiūlymą. Uh, Dar norėčiau skirti dėmesio mm, dar vienam klausimui. Tai yra Elgesio kodeksui. Esamas Elgesio kodeksas, ko gero, nėra tobulas. Mes to sutinkame. Bet nenorime atšaukti esamo reglamento. Kodėl? Todėl, kad norime, kad partnerystė, kuri E, buvo grindžiama, jau būtų, jau egzistuotų diskutuojant su valstybėmis narėmis apie kitus, kitos kartos programas. 2019 m. pavasarį už 4-5 mėnesių turės pradėti veikti e, šis laikotarpis. Jeigu mes esamo Elgesio kodekso atsisakysime ir lauksime naujo Elgesio kodekso, jis žinoma, aišku, būtų geresnės kokybės, geriau parengtas, nors šiaip mano manimu ir esamas kodeksas yra geras. Tuomet neturėsime visiškai nieko, jokių taisyklių, kurių turėtų laikytis valstybės narės, todėl kad Elgesio kodeksas turi būti patvirtintas, gali būti patvirtintas tik patvirtinus teisės aktą. Šis kodeksas įsigaliotų už 3 ar 4 mėnesių, taigi mes turėtume priimti sprendimą sąmoningai, kad nereikėtų naujo straipsnio dėl naujų Elgesio kodeksų, bet tiesiog panaudoti esamą. Uh, Elgesio kodeksą ir laikytis jo šio programavimo laikotarpiu. Na ir paskutinis dalykas, bet nemažiau svarbus, yra e, didelės apimties projektai. Mes prašėme, siūlėme atsi, atsisakyti šio elemento. Mes pasiūlyme Didinome taip pat komisijos vaidmenį susijusį su projektų parinkimo kriterijų stebėjimu. Taigi komisija gali paprašyti, pakomentuoti, paaiškinti, kokiais kriterijais remiantis buvo parinktas proje, pa, pa, pasirinktas projektas. Taip, mes norime užtikrinti, kad būtų parenkami pakankamai kokybiški projektai. Na ir taip pat mes įtraukėme ir dar vieną koncepciją - strateginės svarbos operacijos. Didelės apimties projektai dažniausiai yra susiję tik su transportu ir aplinkosauga. Ir pasirinkdami, pasirinkdami naują koncepciją, tuomet laikytumėmės platesnio požiūrio stebėjimo komitetas turės tiesiog sekti pažangą būtent tų, tų strategiškos svarbos projektų įgyvendinimo srityje, atsisakant didesnės apimties projektų koncepcijos. Dėkoju. Dėkoju. Ačiū už visus komentarus. Ateities diskusijos bus tikrai labai įdomios, ponė Grėl, šodės jums. Norėčiau pasakyti, kad e, nesureaguosiu į atskirus kolegų komentarus. Manau, kad turėsime pakankamai laiko ateityje su šešėlinės pranešėjais ir mūsų komitete padiskutuoti apie visus šios klausimus išsamei. Bet norėčiau sureaguoti į Jan Olbrechto komentarą. Tikrai kartais sanglodos politika netrodo paprasta. Todėl, kad Mes nusprendėme, kad valdys ne komisija su valstybėmis narėmis, šio, šią politiką valdys ne komisija su valstybėmis narėmis, o miestai, komunos, savivaldybės ir regionai turės prisidėti prie valdymo. Žinoma, galime kritikuoti sanglaudos politiką, bet pastaraisiais dešimtmečiais sąlygos regionus, tarp regionų ganėtinai skyrėsi ir skirtumai padidėjo. Vis dėlto mes darbavomės ir toliau ganėtinai gerai. Gal tiesa, kad mūsų modelis šiek tiek konservatyvus, bet vis dėlto investicijų šiek tiek regionuose surenkame, o InvestEU dar nepasiteisino. Junkerio plane buvo numatytas, kad e, e, iš vieno euro investicijų atsiras 17 eurų, vis dėlto šis planas dar nebuvo gyvendintas. O mūsų, per mūsų projektą yra uždirbami 2 arba 3 eurai. Kai kalbame apie e, tvarų įvystimąsi ir apie ateitį Europos Sąjungoje, turėtume galvoti ir apie piliečių pasitikėjimo ES didinimą. Manau, kad Šis senas požiūris į sąnaudos politiką visgi yra dar ganėtinai aktualus ir šiuo metu. Aš tai dėl ko norėčiau ginti sąnaudos politikos e, ramščius. Tai nėra pasenusi politika. Tai yra politika, kuri yra naudinga ES piliečiams. Jie tikrai gali matyti uh, ko yra pasiekiama naudojantis fondų lėšomis. Žinoma, jeigu galvosime apie e, Žemės ūkio fondo kaimo plėtro, plėtros fondo įtraukimą ir į reglamentą ar ne. E, e, žinoma, reikėtų diskutuoti ir su agri komitetu. Aišku, reikėtų galvoti apie tai, ar a, taisyklės yra geresnės naudojantis N plus 2 ar N plus 3 modeliu, bet pasiūlymas dėl N plus 2 perinamam laikotarpiu iš tiesų buvo ganėtinai geras. Mėly kolegos, reikėtų prisiminti, kad priminti, kad nei viena valstybė narė nepradeda galvoti apie naujus, naujo laikotarpio mm, projektus, jeigu dar nesibaigė pirmasis, ankstesnis projektas. Jūs žinote, nes jūs e, šio, šiame komitete dirbate gana seniai. Taigi, galbūt dar grįšime prie N plus 2. Dėl bendra finansavimo lygio aš pritariu tiems, kurie norėtų didinimo, bet reikėtų ir prie to pridarinti ir biudžetą. Uh, Nes jeigu bendrafinansavimo dydis yra didelis, bus didelis visiems regionams ir esant visoms sąlygoms, tokiu atveju mažai projektų bus galima finansuoti. Reikėtų nepamiršti ir būtent šio aspekto, nusprendžiant, koks turėtų būti bendrafinansavimo lygis. Žinoma, sanklaudos politika turėtų būti kuo veiksmingesnė. Štai dėl ko reikėtų bendradarbiauti su InvestU į EU, su Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir taip toliau. Bet fondai neturėtų būti tiesiog perkeliami. Reikėtų susijęti fondus tarp jų, tarpusavyje Tikrai ne visoms valstybėms narėms reikia didelių infrastruktūros projektų. Jie aktualesni rytų Europos valstybėms, kurios įstojo Europos Sąjungą vėliau. Šiuose valstybėse tokių projektų reikia. Prisimenu, kad buvo kalbama daug apie Lenkiją, nes buvo kalbama apie tai, kad reikėtų susijęti uh, E, lėša, e, lė, fondų lėšas su e, Junkerio planu skirtų infrastruktūroms. Mes norime remti tokią galimybę. Štai dėl ko mūsų pasiūlymas buvo toks. Mes atsižvelgėme į įvairias situacijas, bet žinoma, reikėtų siekti bendros pozicijos mūsų komitete ir parlamente. Dėkuoju, kalbėsiu bulgariškai. Ačiū. Tikrai džiaugiuosi, kad tiek daug kolegų išsakė savo nuomonės ir e, išsakė savo nuomonę apie mūsų sukrel bendrą darbą. Tai reiškia, kad mes parengėme gerą, sukūrėme gerą pagrindą tolesniems svarstymams. Buvo daug mm, komentarų, pastebėjimų. E, kuriuose situacija buvo labai e, tiksliai apibūdinta. Norėčiau grįžti prie kai kurių išsakytų minčių. Dėl, pavyzdžiui, dėl perkelimų lėšų, e, dėl to, ką sakė ponė Breso ir ponas Žo. Buvo klausimas, ar mes prieš Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę. Ne, tikrai ne, mes norime abipusiškumo. Jeigu n, 50 procentų apkarpamos sanglaudos fondo lėšos nėra prasmės l, e, išlaikyti ir kitų lėšų perkelimą. Tai tokia yra mūsų pozicija ir jie atitinka komisijos pasiūlymą dėl bendro finansavimo. Buvo išsakyta minčių, kad kai kuriems regionams reikia e, didesnio kofinansavimo koficijento. Mes norime atstatyti, mes atstatome ankstesnę situaciją ir manau, kad tai maksimalu, ko galime tikėtis. Noriu padėkoti ponui Olbricht už jo e, pasisakymą, nes tai, ko pasiekėme su daugiame, daugiametėje finansavimo programoje, atitinka parlamento pozicija. Buvo pono Hetmano išsakytas komentaras. Mes nustatėme, kad riba yra 100 milijonų. Dėl to nukentėtų nedidelis skaičius projektų, bet mes norime, kad tie projektai, tik kad, kad mes norime, kad tie projektai, atsiprašau, nenukentėtų, nes jie yra svarbus, nors ir nedideli. Noriu padėkoti ponui Miltenberg už jo uh, žodžius. Mane tikrai įkvėpia ir motivuoja jo pasisakymas. Na, kalbant apie gebėjimus atsukti laiką, atsukti laikrodį, tai turiu abejonių, bet šiuo pranešimu bandėme pasiekti, kad kad neatsirastų papildoma rizika, kad net tektų prisimti papildomos rizikos artėjant rinkimams. Mes e, turime išpildyti pažadus, jei kažką pažadame. Noriu padėkoti Europos komisijai už jos požiūrį. Daug nuveikta siekiant supaprastinimo bet tai vienas pir, pir, pirmųjų e, etapų, pir, pir, pirmųjų skyrių, kur galime siekti kompromisu. Ar, ar prieštarauja kai kurie siūlymai sanklaudos politikai, aš nemanau. Kalbu apie finansinę priemonę ir sanklaudos politiką, kai finansiniai priemoniai finansinės priemonės pristatomos kaip uh, visako panacėja regionams, noriu priminti apie geografinį paskirstimą. Ir būtent čia pusiausvėros nėra, reikėtų atsižvelgti. Žinoma, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra mechanizmas naudingas daugeliu valstybių narių, tačiau ne visos Europos programos turi būti finansuojamos iš Europos sanglaudos fondo. Tai tiek, ačiū. Labai ačiū. Taigi buvo, įvyko diskusija dėl pristačius pranešimą. Žinau, kad tai dar yra klausimas dėl termino pakeitimams. Aš pasiūlysiu datą, kuri mums leis balsuoti dėl pranešimo gruodžio mėnesį. Koks ir buvo pradinis komiteto planas. Ar gerai? Toks buvo pradinis planas. Taigi turint galvoje, kad galime balsuoti gruodžio trečią dieną, vėliausia pakeitimų patikimo data būtų spalio 22 diena. Taip nustatysime datą E, balsavimui ir turės frakcijos šiek tiek laiko parengti pakeitimus. Aš manau, kad tai yra sąžiningas pasiūlymas. Gerai, tai spalio 22 dienos 18 valanda. Toks bus pakeitimų pateikimo terminas. Labai ačiū. Pone Krell, noriu pateikti trumpą pastabą. Aš e, laukiu, kad bus pateikta daug pakeitimų. Bet kolegos, mes visi esame parlamentarai, visi žinome, kad vyksta ir rinkimų kampanija, arba įvyks jau greitai. Nebūtina, kad kiekvienas kolega pateiktų kiekvieną pakeitimą individualiai. Pasikalbėkite su kolegomis, galbūt galite pateikti pakeitimų kartu. Tai viena, Ir antra, noriu paprašyti neteikti tų pakeitimų, kuriuos po to pateiks valstybės narės per trialogus. Nes tai gali susilpninti labai smarkiai mūsų darybinės pozicijas. Prašom, pagalvokite apie tai ir būkite optimistiškesni, kad būtume stipresni kaip parlamentas. Labai ačiū, būsime stiprus parlamentarai. Tai labai geras signalas diskusijos pabaigai. Penkios sekundės, ponė Novikov. Pirmininkė, jūs buvote teisi, e, kad klausimas dėl termino buvo. Tai nieko bendro neturi su galimybėmis nariams teikti pakeitimus ribojimo. Bet noriu priimti, kad praėjusį kartą e, reglamentą laukiame du metus, dabar turime tris mėnesius jį parengti, skaitant rūpiučio mėnesį. Taigi tempą išvystėme ir neprarastume to tempo per ilgas procedūras. Aš esu įstikinęs, kad rasime bendrus kompromisus, nepaisant to, kokiu turėtumėte pakeitimui. Tiesiog reikėtų dirbti kaip galima veiksmingiau šį kartą. Mėly pranešėjai, galite būti užtikrinti, kad nepaliksime jūsų vienų pateiksime pakeitimus ir remsime jūs e, ieškant kompromisu. Iki, ačiū iki šiol dirbta, nudirbtą darbą ir mes visi esame susiję per tą bendrą darbą. Labai ačiū šią diskusiją. Taigi, spalio 22 darbo dienos pabaiga. Ačiū už diskusiją. Šiandien posėdis baigiamas. Rytoj iš ryto įvyks bendras posėdis, posėdis su Koter komisija. Ir um, džiaugsmės matydami jūs visus posėdžių salėje. Ačiū.